E Ponas Grobačiak netvyko. Tačiau, kadangi mes abu esam iš ECR, tai tuomet aš pabandysiu atlikti jo vaidmenį. Leiskite pirmiausia pristatyti darbo tvarkę. E, jūs ją be kita ko turite savo dokumentuose buvo pasakyta, kad bus e, ataskaita pateikta, bet gegužės 7 dieną ją išgirsime, tą, kurią turi darbuotojkėse. Ir dabar norėčiau pasveikinti mūsų kalbėtojus ir padėkoti jiems mūsų komiteto vardu už tai, kad atvyko į mūsų posėdį ir sutiko pasisakyti šiame klausime. ITRE komitetas visada labai aktyviai dalyvavo nagrinėjant rinkos ir konkurencingumo klausimus energetikos srityje. Prieš kurį laiką, prieš septynis metus buvo primtas pirmas energetikos paketas ir e, buvo siekiama mažesnių kainų, geresnės e, konkurencijos ir taip pat atsėjimo energijos gamybos ir skirstimo tinklų. Praėjo tam tikras laikas, žinome, kad dar nėra visiškai įdėktos tvarkingos konkurencijos taisyklės. Tačiau turime eiti toliau. Europos komisija paskelbė planą e, er, energijos sąjungai, įtrė e, nusprendė e, parengti pranešimą savo iniciatyvą ir ECR nusprendė, kad ponas Grobačiak bus mūsų pranešėjas šio klausimu. Norėčiau pradėti nuo pastabų, kurias būtų išdėstęs ir mūsų pranešėjas, tad galiu labai greitas išdėstyti. Ponas Garobačiak būtų šiandien pasakęs, jeigu būtų galėjęs atvykti mūsų posėdį, jog energijos sąjunga yra labai svarbi tema Europos sąjungai. Ir kad Europos sąjunga turėtų e, glaudesnę padaryti energijos vidaus rinką Taip pat jis ko gero būtų pabrėžęs tai, kad energijos mišinys yra tas dalykas, dėl kurio turėtų apsispręsti valstybės narės nacionalinių lygmenių. Galiu pridėti savo asmeninę nuomonę, kad, e, kad e, kartais gali būti nuomonių skirtumų, bet svarbu jų paisyti. Taip pat energijos klausimai labai svarbus mūsų pramonės konkurencingumui E, ir siekiant įveikti daugelio šalių dezindustrializacijos problemą. E, šalis turi turėti galimybę konkurencingomis kainomis turėti energijos, kad e, jų pramonė galėtų konkuruoti su pasaulyje veikiančiomis kitomis įmonėmis ir kad būtų galima konkuruoti energijos kainų srityje. Mūsų posėdis E, bus, mūsų klausimas tiksliau bus padalintas į dvi sesijas. Ir paskui e, po kiekvienos tos sesijos bus klausimų ir atsakymų serija po 20 minučių maždaug. Paskui kviesiu, e, norėčiau pakviesti mūsų narius maž, kalbėti maždaug po dvi minutės ir kviesiu laikytis to laiko limito. Taip pat norėčiau, kad ir mūsų kalbėtojai atsakinėtų į klausimus laikydamės tam tikro laiko limito. Pirmasis mūsų, pirmoji mūsų posėdžio dalis kalbėsime apie dujų ir elektros rinkos didesnį integraciją, apie kliūčių panaikinimą ir apie tai, kaip turėtų uh, energijos sąjunga užtikrinti didesnį energetinį saugumą. Ir dabar norėčiau suteikti žodį pirmajam kalbėtojui. <laughs> Tai štai. Štai kur tas pirmasis kalbėtojas, sako pirmininkas, sveikinamasi su poninu Andriumi Kubiliumi. Tad žodį suteiksiu uh, Andriui Kubiliui, buvusiam Lietuvos ministrui pirmininkui. Jis yra dabar Lietuvos Respublikos parlamento energetikos komiteto narys. Žodis jums. Dešimt minučių, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, man didelė garbė ir malonumas pasisakyti čia tokiai garbingai auditorijai. Pabandysiu trumpai išdėsyti mūsų labai specifinę patirtį, kalbant apie e, energijos perdirbimo sektorių. Pabandysiu pabrėžti, kaip svarbu mūsų atveju yra bendra ES energetikos politika. Bent jau jos pradžia kokia buvo svarbi ir kiek mums tai padėjo e, liberalizuojant mūsų energetikos sektorių ir siekiant didesnės energetikos sektoriaus integracijos į bendrą Europos energetikos sektorių. Tad pratedu nuo to, ką esu pastebėjęs iš savo patirties. Du kart buvau Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas nuo 2008 iki 2012 pas, buvau, ėjau šias pareigas. 2008 metais e, laimėjau rinkimus, e, mūsų partija laimėjo rinkimus ir Tuomet e, susidūrome jau su didžiuliais iššūkiais mūsų energetikos sektoriuje. Mūsų politinė nepriklausomybė, skaičiau 20-uosius metus, bet buvome dar labai priklausomi nuo e, rusiško energijos išteklių. Be to buvo paraš, pasirašytas susitarimas su e, E, Europos Sąjunga ir buvom įsipareigų uždaryti mūsų atominę elektrinę iki 2009 metų. Tad mes turėjome e, minti jau tuomet turėti, kad būsime nuo, priklausomi nuo, rus, nuo rusiškų energijos išteklių šimtų procentų. Tad mūsų patirtis tikrai labai buvo aiški ir akivaizdi. Mes turėjome naudotis ES politikos instrumentais Ir tik tokiu būdu tuomet žinom, kad bus galima e, įveikti Gazpromo labai tvirtą pasipriešinimą mūsų nepriklausomai energetikos politikai. Nuo e, 2011 pradėjome gyveninti energetikos paketą dujų pirmiausia sektoriuje, o paskui tęsėme dujų sektoriaus reformas. Mes e, turėjome labai paprastą tikslą mums reikėjo pakeisti anksčiau egzistavusias tradicijas. Mums reikėjo sukurti sąlygas e, alternatyvioms galimybėms apsirūpinti e, dujomis ir vėlgi sulaukėme labai tvirto pasipriešinimo iš Gazpromų, ekonominių požiūrių ir kitais požiūriais. Mes buvome pirmoji iš Baltijos valstybių, kuri nusprendė imtis tokių didelių reformų. Na ir be abejo, Gazpromas bandė sustabdyti mūsų pažangą ir stengiasi neleisti parodyti, pavyzdžiui, kitoms Baltijos valstybėms. Mes um, susidūrime su Gazpromu sprendimais, kurie buvo labai politizuoti, buvo sakoma, kad bus didinamos dujų kainos Lietuvai, Tai buvo savotiška bausmė mums už tai, kad reformavome dujų sektorių. Mes ne tik buvom priklausomi nuo rusiškų dujų šimtų procentų, bet ir anksčiau pagal primtus sprendimus Gazpromas turėjo daugumą akcijų mūsų dujų sistemoje. Tai buvo ta priežastis, kodėl mes puikiai supratome, jog mums reikia įgyvendinti uh, energetikos paketą ir kad mums reikia ruoštis dideliems darbams ir ieškoti alternatyvių galimybių apsirūpinti dujomis. 2010-aisiais mes patvirtinome sprendimą e, statyti e, daug e, dujų, suskystintų dujų terminalą jūroje ir mes matėme, kad vien tik to paketo įgyvendinimas nepadės mūsų užsitikrinti e, nepriklausomo apsirūpinimo dujomis. Taip greit, kaip to būtume norėję. Kai susidūrime su tuo Gazpromo pasipriešinimu, mes, kaip žinia, esame nedidelė valstybė, mes pasijutome šiaip ar taip esą pakankamai stiprus, kad pajėgtume neatsisakyti tų reformų. Sulaukime tvirtos paramos iš Europos komisijos. E, tuomet komisijai vadovavo ponas Otingeris ir būtent dėl to mes dėl tos paramos galėjome ir toliau e, irtis pirmyn įgyvendindami tas reformas ir savo planus. Taip pat pasinaudojome ES politikos įvairiausiamis priemonėmis. 2011-aisiais, kai pamatėme, jog Gazpromas bando mus sustabdyti, remdamasis politiniais e, ir ekonominiais įvairiais sprendimais, e, mes kreipėmės į konkurencijos generalinį direktoratą ir paprašėme, kad būtų ištirta Gazpromo politika Lietuvoje. Toks tyrimas prasidėjo visoje centrinėje Europoje Ir netrukus, atrodo, tas tyrimas bus baigtas. 2012 mes taip pat kreipėmės į Stoholmo arbitražo teismą. prašydami priteisti kompensaciją iš Gazpromo, už, jinai turėtų siekti milijardą eurų už 2012-2014 metus, nes mūsų manimų dujų, dujų kainos tuomet buvo visiškai pažeidžiančios bet kokias konkurencijos taisyklės. Ir galiausiai, ko mums pavyko pasiekti? Mes įgyvendinome tą paketą, jis 2014 pabaigoje pradėjo veikti, mes pasistatėme dujų suskistintų terminalą per tos ketverius metus ir dabar turim galimybę importuoti dujas, e, naudodamėsi tuos suskystintų dujų terminalu. 2014 metais viduryje Gazpromas nusprendė sumažinti 20 procentų dujų kainą ir taip pat e, buvo Gazpromas pardu, pardavė e, akcijas turėtas Lietuvos dujų sektoriui ir Gazpromas iš Lietuvos nusprendė trauktis. Mano išvada yra labai paprasta. Naudojantis ES energetikos politikos priemonėmis, mums pavyko pasiekti dujų sektoriuje energetinės nepriklausomybės. Dabar mes turime tikrą alternatyvą apsirūpinti dujomis per suskystintų dujų terminalą. Mes jį patys pasistatėme savais ištekliais ir dabar tas terminalas yra, galėtų vadinti regioninį vaidmenį. E, pavyzdžiui, Estija galėtų apsirūpinti duomis taip pat naudodamas į mūsų terminalu. Ateityje tas terminalas galės būti naudojamas žymiai plačiau, ne tik trims Baltijos valstybėms apsirūpinant dujomis, bet, pavyzdžiui, kaiminė Lenkija taip pat galėtų tuo pasinaudoti nes galima nutiesti dujotiekį tarp Lenkijos ir Lietuvos. Ir taip pat atsiras galimybių tiekti dujas net Ukrainai, numačius reikimą infrastruktūrą. Tai štai. Norėčiau labai trumpai apibendrinti. Europos energijos sąjunga yra tas dalykas, kurio mums tikrai labai reikia. Tai padeda pasiekti labai konkrečių rezultatų, ypač mūsų regione. Įgyvendinant tokią politiką. Mes pirmiausia galėsime e, užbaigti tą laikotarpį, kai Baltijos valstybės buvo energetikos požiūrių izoliuota sala. Ir dabar manyčiau, kad kurti tokią energijos sąjungą mūsų požiūrė vienas iš svarbiausių šiuo metu dalykų. Ačiū. Dėkoju ponui Kubiliui, sako pirmininkas, o dabar suteiksiu žodį kitam kalbėtojui. Ir tai yra ponia Klaudija Kemfert, ji yra e, energijos ekonomikos ir tvarumo e, srities profesorė, ji dirba E, Berlyne universitete Herti mokykloje. Dėkoju. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėjai ponai ir ponios. Dėkoju Jums už kvietimą, man nepaprastai malonu lankytis Jūsų posėdėje. Ir aš papasakosiu Jums šiandien apie mūsų uždavinius, kuriant bendrą energijos rinką, kuriant Europ energijos sąjungą. Aš parengiau kelis kelias skaidrės, kurias jums ir parodysiu, pasakodama apie nūtinius uždavinius energetikos srityje. Pagrindinės klausimas šiuo metu yra toks, ar energetinė sąjunga galėtų mums tikrųjų padėti pereiti prie kitos energijos sistemos, kaip galima būtų geriau apsirūpinti energiją Europos Sąjungoje. Pirmiausia, mes žinome, kad yra nustatytas tikslas sumažinti teršalų išmetimą 80 procentų Europos Sąjungoje Ir mes suprantame, kad tam, kad galima būtų jį pasiekti, reikės daug ką padaryti. Elekt, pirmiausia, elektros energijos sektorėje, bet ir kitur. Tai yra ilgalaikis tikslas, jis turėtų būti pasiektas iki 2050 metų, o dabar pažvelkime tikslus nustatytus iki 2020 metų. Čia matote, kad situacija valstybėse narėse Šis skaidrė rodo, kad rytų Europos šalis e, yra numačiusios gan smarkiai sumažinti CO2 išmetimus. Nematote skaidrių? Ir taip pat matome, kad skaičiai kai kur padidėjo kai kuriuose šalyse. Tai šis tikslas yra nustatytas iki 2020 metų, o tam, kad mes galėtume pasiekti tikslus nustatytus 2050 metams, reikės imtis rimtų priemonių. Mes turime e, apivartinių taršos leidimų priekybos sistemą ir jei mes naudosimės tik tai šiuo instrumentu, tik šią priemonę, tuomet vargu ar galėsime iš tikrųjų pasiekti nustatytus tikslus. Šiuo metu kaina yra maždaug 7 eurai ir tam, kad galima būtų realiai įtakoti situaciją įvairiuose sektoriuose, reikėtų, kad ši kaina būtų kur kas didesnė. Ar tai politiškai yra įmanoma, tai yra dar klausimas, į kurį nežinome atsakymą. Toliau mes turime ir kitų tikslų, tai yra tikslai taikoma atsinaujinančiai energijai. Jau matome, kad jie beveik yra pasiekti. Energetinė sąjunga taip pat galėtų suteikti mums galimybę siekti ir ilgalaikių tikslų atsinaujančios energetikos srityje. Čia matote konkrečių valstybių narių nustatytus tikslus ir kaip joms sekasi E, juos e, siekti. Ir matote, kad iš esmės situacija yra pakankamai teigiama. Toliau, priemonės, kurias turi ES. Tai yra įvairių taisyklių derinimas, įvairių priemonių e, koordinavimas. Ir matote, kad Šiuo metu dominuoja priemonės, kurios skirtos daugiausia yra atsinaujančiai energetikai. Tai yra ir tam tikros lengvatos, ir tam tikrų, tam tikrų sudarčių formos. Mes manome, kad Europos Sąjungoje reikėtų geriau naudotis viešųjų pirkimų sistema. Ir šis klausimas bus aktualus e, e, daugeliu valstybių narių. Vokietijoje, pavyzdžiui, šiuo metu labai daug apie tai kalbama. Kalbama apie tai, ar e, reikia renkti konkursus dažniau energijai, perkant energiją. Toliau čia matote tradicinį iškastinį kūrą, skiriamas e, subsidijas, e, energijos taupimą ir e, taip, kaip naudojama deginama anglis. Matote, kad maždaug 10 milijardų eurų. Tai maždaug tiek sudaro iškastinis kūras, tiek skiriama ir iškastiniam kūrui, bet kitur atsinaujančioje atsinaujančios energetikos sektorėje situacija skaičiai yra didesni, bet čia taip pat reikėtų dar kai ką gerinti. Investicijos, strategija, kurios reikėtų laikytis, čia daug kas priklauso nuo pasirinktos scenarijos. Jei pažiūrėsime, pavyzdžiui, į perėjimą prie žaliosios energetikos ir tai ar veiksime greitai ar e, laipsniškai, atitinkamai reikės koreguoti priemonės, reikės ieškoti investicijų. Be to ir egzistuoja galimybė ir mažinti CO2 išmetimus panaudojant naujas technologijas. Ir ne tik gaminant energiją, bet ir ją vartojant. Šis skaidrė yra nepaprastai įdomi, nes jūs matote, kad daug šalių dar visiškai priklauso nuo Rusijos ir Kaip ką tik mums papasakojo, kai kurios rytų Europos šalės ir Baltijos šalės šimtų procentų priklauso nuo Rusijos. Kaip galima būtų mažinti šią priklausomybę? Mes atlikome tyrimą. Vokietijos e, e, tyrimų ekonomikos srityje institutas atliko tyrimą apie tai, kaip galima būtų mažinti priklausomybę nuo rusiškų dujų, kaip galima būtų stiprinti energetinį saugumą, nes akivaizdu, kad, energet, kad pasiektume energetinį saugumą, reikia mažinti priklausomybę nuo rusiškų dujų importo. Čia galima pasinaudoti tarptautinę rinką, nes tenai dujų yra labai daug ir suskystintų dujų rinka yra itin įdomi. Ir mūsų uh, įvairios atliktos simulacijos parodė, kad scenarių gali būti įvairių per kitą dešimtmetį. Jau taip pat mums buvo pasakota ir apie tai, kad Lietuvoje buvo pastatytas suskirtintų dujų terminalas ir tokie terminalai statomi yra ir kitose šalyse, skaitant ir Vokietiją. Jie yra reikalingi tam, kad galima būtų importuoti energiją iš kitur ir ne, ne vien iš Rusijos. Mes taip pat išnagrinėjome ir Gazpromo uh, turimas įmonės, pažiūrėjome, kiek, kaip aktyviai Gazpromas veikia įvairiuose valstybės narėse ir matome, kad Gazpromas dalyvauja ne tik valdant e, e, įvairias, e, įvairius dujotikius, bet taip pat jis turi nemažai saugiklių ir jis, Gazpromas taip pat dalyvauja ir įvairia, įvairia infrastruktūra valdančiose įmonėse Vokietijoje, Junktinė karalystė, Serbijoje ir daug kit, kur kitur. Taigi e, labai svarbu yra e, šiomis labai, e, šiais labai sudėtingas geopolitinė prasme laikais labai svarbu yra tinkamai vertinti, kiek kokios įmonės akcijų priklauso Gazpromui. Energetinė sąjunga. Čia be abejo reikia kalbėti investi apie investicijas. Kiek jų prireiks, priklauso nuo tyrimo, kurį atliekate. Matote, kad, kad investuotojai norėtų investuoti tiek į energi, elektros energijos generavimo pajėgumus, tiek ir į skirstumuosius tinklus. Ir mes pagalvojame, kad maždaug 30 milijardų eurų galima būtų uh, pritraukti investicijų pavydalų iki 2030 metų. Tai yra labai svarbu tam, kad galima būtų ateityje surasti de, ekonominė prasme geresnius sprendimus. Taip pat reikėtų investuoti ir dujų infrastruktūrą ir čia vėlgi reikia atsižvelgti į e, tai, kad tam tikrose vietose, pavyzdžiui, Europos pietryčiuose reikėtų optimizuoti E, turimą infrastruktūrą. Be to reikėtų taip pat gerinti ir galimybės e, tiekti dujas iš vakarų į, į e, rytus, pažiūrėjau, iš Prancūzijos į Ispaniją, nereikia pamiršti ir Norvegijos, nes ir jos vaidmuo gerinant apsirūpinimą energiją galėtų būti svarbus. Ir baigdoma, aš norėčiau pasakyti, kad energetinė sąjunga be abejo susijusi su didžiuliais iššūkiais, bet ir su didžiulėmis galimybėmis. Ir tarptų galimybių tai nėra tik tai galimybė sumažinti priklausomybę nuo uh, Rusijos, galima būtų tobulinti mūsų dujų rinką ir galvoti apie ilgalaikę perspektyvą, e, kuri e, tai yra perima prie švaresnės energijos. Nes čia reikėtų nepamiršti, kad mes turime svarbius tikslus energijos efektyvumo, taršų mažinimo srityje. Ir čia ES, kurdama energetinę sąjungą, galėtų daug ką padaryti. Tiek gerinant situaciją desinauninčios energetikos srityje, mums reikėtų taip pat nepamiršti ir energijos efektyvumo tikslų. Čia reikėtų veikti aktyviau, nes akivaizdu, kad kuo geriau mes naudosim energiją, kuo mažiau jos mums reikės, tuo geresnis bus ir stipresnis bus mūsų energetinis saugumas. E, Taršalų išmetimų mažinimas. Čia mums taip pat reikia konkretesnių priemonių, ne vien ES lygmenių, bet ir geresnio koordinavimo, derinant įvairias nacionalinės priemonės. Kaip turėtų atrodyti energetinė sąjunga? Na, mes manome, kad jį gali padėti mums perėti prie kitų energijos e, rūšių, ypač tai būtų aktualu kai kurioms šalims, bet to galima būtų tikėtis, kad bus sukurtos naujos technologijos, kurios sumažins mūsų priklausomybę nuo e, tradicinio kūro e, ir tai reiškia, kad atsinaujinančiai energijos šaltiniai bus pigesni ir taip pat gali padėti mums ilgainiui sumažinti priklausomybę nuo Rusijos. Dėkoju. Dėkoju. Dabar pereinam prie klausimų ir laikysimės tos taisyklės, kad pradėsim nuo koordinatorių. Jums abiems e, buvo norėta užduoti tokį teorinį klausimą. Mes sakome, kad norėtume turėti nacionalinius sprendimus, e, kad šalis pačios spręstų dėl energijos mišinių. Toks yra vienas iš tikslų. Ir antra, Mes savo frakcijos sakome, kad mes norėtume, kad būtų bendra rinka Europoje energijos rytyje. Ar jūs matote kokį nors prieštaravimą tarptų abiejų siekių? Tai pirmas klausimas. Antrą klausimą norėtų užduoti ponas Kelį. Prašau. Dėkoju už jūsų pasisakymus. Jie daugmaž atitinka EPP frakcijos liniją nes siūloma bandyti kurti energijos sąjungą. Ir matome, kad visų siekiai yra panašus. Turėti norime turėti alternatyvių šaltinių, dėl to atsirado suskysintųjų dujų terminalas ir dėl to e, matomas poreikis visur būti mažiau priklausomiems nuo Rusijos. Tačiau man rūpi ir praktiniai dalykai. Norėčiau paklausti, kiek E, terminalus vysintų dujų turėtume turėti, kad šalis galėtų apsirūpinti dujomis. Ir jeigu tas terminalas būtų prijungtas prie bendro tinklo, pavyzdžiui, mes galėtume ko gero jo pasinaudoti e, maksimaliai. Ir kartais tokių terminalų statyba daug laiko užima ir paaiškėja po to, kad infrastruktūros tai nėra, kad būtų galima tinkamai tą terminalą panaudoti. Dabar dėl atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo. Iš tikrųjų, šis dalykas yra labai svarbus. Ar manote, kad galėtume surasti bendrų sąlygčio taškų tarp sukisintų terminalo naudojimo ir energijos gamybos panaudojant jūrų energiją. Ir galėtume pasinaudoti tą bangų gaminamą energiją galbūt reikėtų daugiau koordinavimo, nes kol kas kiekvienas sektorius atskirai daro tai, kas, ką mano žinas geriausia. Na, tai turi tam tikrą prasme, bet geresnis koordinavimas, ko gero, padėtų pasiekti didesnio efektyvumo, jeigu sektoriai bendradarbiautų ir ypač jeigu būtų galima optimaliai panaudoti turimą infrastruktūrą. Ir ko gero, tai tas koordinavimas būtų naudingesnis negu kiekvieno desperatiškų veiksmų kažkokių pavienių atlikimas. Dėkui. E, pirmininkas klausė ponė Toja iš e, socialdemokratų frakcijos. Labai ačiū. Norėčiau kreiptis į ponę Kečių dėl antro pranešimo. Ghistu? Sì, ehm, dicevo, ringrazio anch'io per le relazioni. Ačiū už pranešimus, už pasisakymus. Visa, ką gavome, galėjo būti šiek tiek ir anksčiau mums atsiųsta, kadangi tokiu būdu būtumėm galėję geriau pasiruošti ir užduoti mm, tinkamesnius klausimus. Jūs kalbėjote apie 10 milijardų subsidijoms skirtų pinigų europinių lygmenių bendrai paėmus skirtų iškastinės energijos rūšims. Aš šiek tiek nustebusi. 10 milijardų eurų skiriama iškastinė energijai remti. Galbūt galėtumėte pasakyti, kokios valstybės labiau remia tą iškastinę energiją. Ir dar norėčiau paklausti, Dėl tų šalių, čia žinoma matome sąrašą. Siekiant lygesnės, geriau subalansuotos rinkos, ar tie 10 milijardų subsidijų kaip tik tais neiškraipo konkurencijos. Kitas klausimas - investicijos. Jeigu teisingai supratau, tai jūs kalbėjote, kad e, apie į DW studiją, reikėtų iki 30 metų 30 milijardų eurų. Tačiau ar jūs e, padarėte kažkokius tai paskaičiavimus pagal kažkokius tai numatymus, aš čia galvoju apie jūsų lentelę, kuri atspindi poreikius elektros energijai Jūs kalbėjote apie DIW studiją, kuris sako, kad reikia 30 milijardų, tačiau galbūt yra ir kitų skaičių. By... Dėkoju. Kita klausimą užduos ponas Sirikijotis, GUE frakcijos vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti kalbėtojams už jų įdomius pasisakymus. Būtina pasakyti, kad reikia stiprinti vidaus elektros ir dujų energiją, tai yra šankstinė sąlyga tam, kad galėtume užkirsti kelią toms energetikos salų atsiradimui. Ponas Kubilius štai teisingai paminėjo, jog Lietuvai pavyko šio pavudžio problemą išspręsti. Bet žinome, kad yra pietryčio Europoje tokių valstybių, ar viduržėmio jūros regione e, kai kurios valstybės mano, kad jos yra energetiškai izoliuotos, jums sunku gauti gamtinių dujų ir pasiekti svarbiausius energijos tinklus. Tad turime stiprinti vidaus rinką, stiprinti energijos saugumą, nes daug valstybių narių susiduria su tom problemom. Tam, kad būtum, tu, galima tų tikslų pasiekti, mums reikalinga turėti tinkamą infrastruktūrą. E, būtina, kad gamtinių dujų ir elektrikos rinkos būtų sujungtos. Ir e, reikia, kad piliečiai turėtų galimybę apsirūpinti pigią energiją. Tad manyčiau, kad reikėtų, kad e, būtų atliekami taip pat ir moksliniai tyrimai tam, kad būtų galima taupiai naudoti energiją. Įvairūs koridoriai ir vamzdynai galėtų uh, mums pagelbėti, jeigu būtų tinkamai panaudojami. Tad norėčiau paklausti kalbėtojų, kaip manote, mums būtų geriausia siekti savo tikslų, kiek mums tai galėtų padėti. Ir man atrodo, kad taip pat viduržėmio jūroje yra energijos išteklių nemažai kaip būtų galima juos panaudoti. Tas regionas, atskitko regis, yra energetiškai pakankamai izoliuotas jiems sunku ir turėti gamtinių dujų, ir gauti prieigą prie svarbiausių energijos tinklų. Tad norėčiau išgirsti jūsų nuomonę, ar reikėtų pietričio Europoje kurti kažkokius panašius projektus, galbūt suskystintų dujų terminalus arba e, kitokius projektus, kad e, pavyzdžiui, iš Šiaurės Afrikos ar vidurinių rytų būtų galima apsirūpinti e, energijos ištekliais. Nes iš tikrųjų labai svarbu, jeigu norime užbaigti, e, energi, užbaigti tą energetinį izoliaciją, mums reikės imtis konkrečių veiksmų. Ačiū. Pirmininkas, kviečiu laikyti visus dviejų minučių pasisakymo taisyklių. Ponas Tembolanu iš EFD frakcijos, prašom. Apprendo con piacere che si comincia a parlare di sussidio. Aš kalbėsiu labai trumpai, pirmininkė. Iš tiesų jūs kalbėjote apie subsidijas iškastiniai energijai ir iš tiesų tai yra tokia tema, į kurią reikėtų pasigilinti. Reikia atsižvelgti į rinkos e, į dėsnius į, mm, ir į tai, kas naudinga tokioms subsidijoms. Ar tos subsidijos neprieštarauja uh, solidarumo principui tarp valstybių, tarp tautų. Ar galbūt būtų geriau tuos e, išteklius naudoti tam, kad būtų sumažintas energetinis skurdas, o ne subsidijas skirstyti. Aš galvoju apie tas ES šalis, kur, e, e, kur pat, aštriausiai pasireiškia krizė energetinė. Tai pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjim ir ypatingai, aišku, Lietuvos atstovai, kuris tikrai susidūrė su ta energetinio priklausomybės sprendimo problema, tai su gerbimu Kubilium. Ir e, šiandieną buvo įsakyta daug ES tikslų, ką mes turime pasiekti, mažinti emisiją, e, didinti atsinaujančių energijos šaltinių įtaką ir visa tai, nori ir nenori, mažina mūsų visos ES konkurencingumą. Šiandieną turbūt yra iškilusi viena iš didžiausių problemų, tai solidarumo stoka. Ir ar jums netrodo, gerbimi pranešėjai, kad reikėtų perėti prie naujos diskusijos lygio, kalbant apie bendros energetinės sąjungos sukūrimą, apie valstybių solidarumą, jų įsipareigojimą ir galbūt netgi parodymą tom pačiom valstybėm, kad tai yra naudinga ilgalėjame laikotarpyje. Ką aš turiu omenyje? Lietuvos nebuvo parodyta kaip problema dujų jungtis iš Lietuvos į Lenkiją į Jamalo projektą. Mes labai energingai įgyvendinam e, e, projektą, elektros projektą iš Švedijos į Lietuvą, iš Lietuvos į Lenkiją. Lenkam reikalinga elektros energija ir viskas gerai. Tačiau kalbant apie dujas, e, Lenkija gauna reversinių būdų iš tos pačios Vokietijos ir beveik 20 procentų pigiau. Kada mes kalbam apie šito projekto įgyvendinimą, Lenkai sako, mums reikalinga kitokių proporcijų mes norim, kad mūsų jungties kaina būtų e, finansuojama žymiai daugiau negu Lietuvos ir kitų e, Baltijos šalių. Ir čia iškyla solidarumas. Ir todėl mano klausimas toksai, ar iš tikrųjų nereikėtų pereiti prie atskirų valstybių įsipareigojimų, kad užtikrinti visos energijos rinkos sukūrimą ir kad ateityje kiekviena valstybė politiškai būtų įsipareigojusi ir ekonomiškai atlikti savo namų darbus. Ir aš tikiuosi, kad tas energijos rinkos sukūrimas bus naudingas ilgaim laikotarpyje bet kuriai valstybei, e, nežiūrint kurioje pusrutilyje jinai yra, rytuose ar pietuose. Ačiū labai. Thank you. The next question. Dėkoju. Toliau ponas Pensin. Ačiū, pirmininkė. Mano klausimas yra skirtas Klaudija Kemfert. Kai aš pažiūrė, pamačiau jūsų skaidrėje, kiek daug mūsų energetinių įmonių priklauso užsienio bendrovėms, ypač Rusijos valst, vienai valstybiniai įmoniai. Man kila klausimas, kaip mes galėsime užkirsti, kad tokios užsienio bendrovės neužimtų dominuojančios padėties mūsų rinkoje. Dėkoju, kadangi papildomų klausimų nėra. Aš suteiksiu žodį Jums, ponia Kubiliau, ir mūsų viešni, kad Jūs galėtumėte atsakyti patiktus klausimus. Ačiū. Buvo užduoti keli klausimai, panašus klausimai, jūs uždavė keli parlamento nariai. Ir pirmiausia, aš norėčiau uh, pakalbėti apie taip, kaip galima būtų suvienyti Europos Sąjungos ir valstybių narių pastangas, kuriant Europoje energetinę sąjungą. Mes savo šalyje sukaupėme šiokios tokios patirties, kuri rodo, kad būtų gerai, jeigu Europos Sąjunga galėtų aktyviau prisidėti prie kai kurių labai svarbios infrastruktūros projektų, ypač prie tokių projektų, kurie yra didelės reikšmės. Mes buvome energetinė prasme izoliuoti ir todėl mes e, galvojame apie varius produktų, projektus. Tai yra ir jungtis tarp Švedijos, Lietuvos ir Lenkijos rinkų, ir dujų jungtis, e, pavyzdžiui, iš Lietuvos į Lenkiją, iš Lenkijos Lietuv į Lietuvą, ir iš Lietuvos į Estiją ir toliau į Suomiją. Ir aš manau, kad nacionalinės ar vietos uh, net nežinau, kaip pasakyti, patriotizmas ar egoizmas yra labai gajus, labai stiprus. Ir pavyzdžiui, kai mes pradėjome gyvendinti dujų paketą, mes supratome, kad kai kam tai labai nepatiks bet kartu supratome, kad jeigu mes dėlsime, jeigu nekursime dujų terminalo, tuomet Gazpromas tikrai pasinaudos savo galybę, savo galę tam, kad uh, užgneuštų mūsų tokį projektą. Ir taip pat supratome, kad kurti bendrą terminalą, kuriame dalyvautų visos trys Baltijos šalės, užtruktų pernelik ilgai, nes mes tą matėme. E, iš savo patirties e, elektros srityje. Pavyzdžiui, savo bendarbiavimo su Švedė, su Latvija. Visi esame žmonės ir turime savo istoriją, savo problemas. Taigi mes aiškiai supratome, kad e, regioninės reikšmės terminalų įkurti, statyti prireiks labai daug laiko. Ir kartu mes aiškiai supratome, kad jeigu neturėsime savo terminalo, Gazpromas tikrai mūsų užgniauš. Taigi mes pradėjome e, statybą, dabar jau terminalas veikia ir jisai prisideda prie viso regiono saugumo. Bet be abejo, būtų labai gerai, jeigu mes galėtume turėti kažkokią priemonę, kuri leistų mums sutelkti savo pastangas įgyvendinant tokios reikšmės projektus ir tuomet gal būtų gerai, jeigu kas nors, pavyzdžiui, komisija galėtų pasakyti, va štai dabar toks ir toks projektas yra labai svarbus ir kad jisai priverstų visus prisidėti prie jo. Kartais reikia tokio arbitro, tokio e, teisėjo, kuris galėtų padėti mums įveikti nacionalinį pasipriešinimą kai kuriems projektams. Mes vis dar turime labai rimtų iššūkių, pavyzdžiui, elektros e, sektorija. Vėlgi, čia mums reikėtų atitrūkti nuo Rusijos, nes e, mes esame dabar pažeidžiami ir mums reikia regioninio požiūrio. Mums reikia susitarti ir su e, tarpusavėje, tarp Baltijos šalių ir su Lenkija, tam, kad galėtume sukurti reikalingas jungtis. Re, Ir tam prireiks matyti laiko, reikia diskusijų. Ir būtų labai gerai, jei čia komisija galėtų suvaidinti aktyvesnį vaidmenį, ragindama mus visus aktyviau kurti infrastruktūrą, kuri yra reikalinga tam, kad Europos energetinė sąjunga galėtų realiai funkcionuoti. Štai ką aš norėjau pasakyti, sakydamas į kelis klausimus apie infrastruktūrą. Toliau, suskistintų dujų terminalai. Man atrodo, kad tai yra gera mintis. Jų reikėtų ne tik Baltijos jūroje, bet ir Viduržymio jūroje, nes nebijoju, kad net, netrukus Ameriko, Ameri, Amerikos dujos pasieks mūsų rinką ir tai gali sumažinti dujų kainą. Tai taip pat padės mums įvairinti šaltinius ir Manau, kad ir viduržymė jūroje taip pat reikia terminalų. Ponas Balčytis uždavė klausimą, kuris yra susijęs su solidarumu ir e, jūs kalbėjote apie tai, kaip galima būtų paskatinti didesnį solidarumą. Čia vėlgi galėčiau pasakyti, kad komisija galėtų šiek tiek mums palengvinti gyvenimą. Subsidijos e, iškastiniam kūrui. Taip, iš tikrųjų, Aš manau, kad čia ES turėtų užimti aktyvesnę poziciją, reikia aiškesnės politikos šiuo klausimu. Ir kuriant energetinę sąjungą reikia suvienodinti reguliavimą valstybėse narėse, pavyzdžiui, monopolių reguliavimą. Ir manau, kad lygiai taip pat kaip ir bankų sąjungoje, taip ir, ir kuriant energetinę sąjungą, mums reikėtų susirasti bendrą požiūrį į subsidijas ir panašius dalykus. Dėkuoju, ponė Kemfert, prašau. Ačiū pirmininkė, dėkuoju taip pat ir komiteto nariams už pateiktus klausimus. Aš turiu tik penkis klausimus, o klausimai buvo labai konkretus. Pavyzdžiui, kokį iškastinį kūrerį turėtume pasirinkti, kodėl skiriasi investicijos į infrastruktūrą. Konkrečius skaičius mes galėsime Jums pateikti raštu po šio susitikimo. Aš kalbu apie skaičius, kurie buvo nustatyti atliekant tyrimus tiek mūsų institute, tiek kitur. Pavyzdžiui, subsidijos a, a, anglies deginimui Čia yra konkrečių skaičių ir būtų labai gerai, jeigu aš tai galėčiau tiesiog Jums pateikti informaciją apie konkrečius tyrimus. Toliau investicijos į skirstomuosius e, perdavimo tinklus. Čia mes taip pat atlikome tyrimus ir e, išsiaiškinome, kokios infrastruktūros mums reikėtų, kokiose šalyse, tam, kad galima būtų veikti kliūtis kai kur. Solidarumas, aš manau, kad jis yra nepaprastai svarbus, kadangi solidarumas vaidina svarbu vaidmenį, ypač kai mes e, žvelgiame į dujotiekių e, tinklą ir akivaizdu, kad pietričių Europos šalės e, susiduria su ypatingomis problemomis. Ir čia reikėtų rodyti daugiau solidarumo ir nepamirštant ir energetinio saugumo. Gazpromo dalyvavimas mūsų e, energijos rinkoje. Mes atlikome tyrimą, kaip aš minėjau, ir vėlgi galėsime pateikti jums ištamesnį informaciją raštu. Bet čia mes e, numatėme du scenarius. Mes matome, kad energetinį saugumą galima būtų užtikrinti e, valdant, mažinant Gazpromo uh, dalyvavimą e, ne tik e, dujotikių valdymo, bet ir saugyklų valdymo įmonėse. Ir čia aš pritariu tam, ką jūs sakėte. Čia labai svarbu yra įvairinti e, mūsų apsirūpinimo šaltinius ir tarptautinėje rinkoje yra nemažai dujų. Kai kurie terminalai, pavyzdžiui, nėra gerai naudojami, nėra veiksmingai naudojami, O ateityje tai jie galėtų mums tikrai padėti sumažinti priklausomybę nuo rusiškų dujų. Ir solidarumo tikrai reikia daugiau. Ir energetinė sąjunga galėtų paskatinti visus elgtis solidariai. Toliau buvo pateiktas klausimas ir apie tai, kiek reikėtų suderinti mūsų, pavyzdžiui, subsidijų tai sistemas, įvairių energijos rūšių naudojimo skatinimo schemas. Čia aš manau, kad daug kas priklauso nuo valstybių narių, nes jos nustato energijos rūšių mišinį. Bet manau, kad mes ES galėtume turėti bendrus tikslus, kurie būtų taikomi ne vien atsinaujantiems energijos šaltiniams, bet ir kurie, pavyzdžiui, pintų tokius klausimus kaip priklausomybės nuo Rusijos mažinimas. Ir čia reikia kalbėti ne vien apie Baltijos šalis, bet ir apie Europos pietričių šalis nes tos šalės yra labai pažeidžiamos. Jeigu mūsų dujotekių sistema ne bus patobulinta, tuomet mums vargu ar pavyks užtikrinti deramą energetinį saugumą, nes mes itin priklausysime nuo rusiškų dujų. Europoje reikia taip pat galvoti ir apie tai, kaip galima būtų jau turimus renginius pritaikyti prie atsinaujinančių energijos šaltinių, pavyzdžiui, o dujų deginimo įrenginius galima pritaikyti atsinaujantiems energijos šaltiniams. Čia gali būti vairių variantų. Ir dabar, kai yra kuriama energetinė sąjunga, manau, kad mes turėtume sukurti bendrą sistemą, kurie apimtų visas su energetika susijusias temas. Dėkoju ponė Kemfert, dėkoju ir ponui Kubiliui už labai įdomius pasisakymus. Ir dabar aš norėčiau baigti pirmąją mūsų klausimų sesiją. Mes perėdame prie antrosios sesijos ir aš kviečiu mūsų svečius prisijungti prie mūsų. Antroji sesija yra skirta nacionaliniam energijų, nacionalinė energijos gamybai, jungčių kūrimui ir elektros energijos iš atsinaujančių energijos šaltinių rinkai bei e, taršos mažinimo aspektams susijusiams su rinka. Ir pirmasis mūsų kalbėtojas yra ponas Atijence, jis yra Argo Capital Partners e, pirmininkas ir nuo 2004 iki 2014 metų jisai buvo um, Ispanijos elektros energijos skirstomųjų tinklų valdybo, įmonės valdybos pirmininkas. Prašau. Ja, senor presidente. Labai ačiū pirmininkė. Ponios ir ponai, parlamentarai, ponius ir ponai, labai ačiū už tai, kad suteikėte progą pasidalinti su jumis kai kuriais pamastymais, patirtimi dėl pereimo energetikos rytyje, ypatingai elektros e, sistemoje. Pirmiausia, norėčiau pasakyti dėl tų vektorių, pereimo vektorių. Jie ne, neteina iš to, ką galvojome, kad prieš 15 metų. Tai ne iš e, išteklių, o iš politikos, e, kuri nukreipta yra prieš klimato kaitą ir, ir e, iš technologijos vystimosi. CO2 išmetimo mažinimas, saulės baterijų vystimasis, informacijos didinimas, E, energetikos saugojimas, e, automatinė apskaita suvartojimo ir ypatingai tai, kad e, atsižvelgiant į, į įvairius dalykus, tas energijos sunaudojimas yra efektyvinamas. Taigi dabar mes daugiausia kalbame apie tai, kaip mažinti CO2 kiekį, dekarban, dekarbonizuoti. Visą tas technologijas e, perduodame vis, mes dabar darome taip, kad e, visas tas energijos e, gamybos tobulinimas, e, priartins tą e, elektros energiją prie vartotojų ir dabar mes visi vartotojai daug aktyviau dalyvausime energijos tiek, e, gamyboje ir skirsime ir vartojime visas tas mm, svorio centrų pasi, persiskirstimas kelia didžiulių iššūkių tiek technikų, tiek reguliavimo. Ir visa tai liečia energijos rinką visoje Europos Sąjungoje. Kalbant apie techninius iššūkius, tai jie kyla daugiausia iš to, kad sprendžiame, kaip geriau suvartoti energijos gamyba, kadangi energijos gamyba yra geografiškai labai išmėtyta visur e, ir tos energijos gamybos rūšys nevienodos. Vienur yra E, kogeneracija, kitur saulės baterijos, dar trečių vėjo malūnai. Ir dėl e, to mums reikia su, sugalvoti, kaip naudoti, kaip um, suvaldyti srovės. O klausimas kyla toks. Iš vienos pusės reikia susikoncentruoti į uh, e, kontrolės sistemas. Pavyzdžiui, Ispanijoje yra galimybė mm, steigti e, atsinaujinančių energijos rūšių kontroliavimo centrą. E, reikia nepamiršti, kad kalbant apie e, elektros gamybą su vėjo malūnais, jėgainėm, Tai labai priklauso nuo to, koks vėjas, ar yra vėjas ar nėra, koks jo stiprumas. Taigi, tam, kad kontrolės sistema e, vystytųsi, reikia labai didelių pastangų, mes jau patobulėjome, o tobulėti reikia dar daugiau. Tam, kad sistemų stabilumas būtų užtikrintas, reikia vystyti energijos kaupimo sistemas, įvairios elektrinės e, dabar veikia, e, kurios gali energijos perteklių nukreipti į baterijas. Žinoma, visada reikia atsižvelgti į tai, koks yra energijos poreikis, kada jos yra daugiausia pagaminama ir galima sukaupti. Labai svarbu kad, kalb, kad nepasidarytumėm pernelyg priklausomi nuo atsinaujinančių energijos šaltinių. Tam, kad galėtumėm e, viską suvaldyti, kalbant tiek apie aktyvų suvartojimą, tiek apie gamybą, reikėtų išmanaus e, valdymo, kad visas tas tarpusavio tinklų sujungimas ne vien ne, ekonominį efektyvumą pagerintų, bet ir techninius e, sistemos parametrus, kad e, atsinaujinančios energijos rūšys galėtų tiekti energiją ten, kur jos labiausiai reikia. 90-ame dešimtmetyje mes pradėjome steigti e, energetinį miksą, kuris yra visiškai skirtingas nuo to, ką mes vykst, vystome dabar. Tuo metu dar nebuvo pagrindo nerimauti dėl apsirūpinimo energiją, nebuvo kalbama taip intensyviai apie klimato kaitą, apie CO2, e, e, apie mm, kovą su klimato kaita. Taigi mes gavome tokį e, ženklą iš rinkos, turime dabar veikti, tačiau tai, kaip mes veikiame dabar, nepakanka. Anks, ankstesnė e, politika buvo sukoncentruota tik ties pačia energija, ir tas rinkos modelis negalėjo prisitaikyti prie mūsų ilgalaikių poreikių, nebuvo galima užtikrinti ilgalaikių e, investicijų ir tikrai nebuvo galimybės padaryti e, taip, kad atsipirktų jau padarytos investicijos. Ir Dabar mūsų turima rinka veikia labai prastai. Mums reikia ją rentabilizuoti. E, mes matome, kad kai kuriuose šalyse, ten, kur yra mažiau galimybių, labiau susiveržiami diržai, rinka yra labai iškraipyta. Ir Europos Sąjungos rinka irgi kol kas yra gilioje krizėje. Ta krizė galima išspręsti tik derinant įvairius veiksmus. Mums reikalinga energetinė rinka, kuri atsižvelgtų į pajėgumus ir kur būtų labiau atsižvelgiama į harmonizavimo galimybės Europos lygmenių. Mums reikalingas didesnis tarpusavio sujungimas, daug didesnis negu e, dabar. Mums taip pat reikia kad e, būtų didesnė emisijų rinka, tačiau aš manau, kad tam, kad būtų galima garantuoti investicijas į energetinės perėjimą, reikalinga užtikrinti didesnį stabilumą. Mums e, reikia decentralizuoti energetikos, energetinį modelį reikia specifinių investicijų, kad būtų vystomi išmanieji tinklai. Ir um, reikia, kad uh, pavyzdžiui, e, gaminant tą energijos rinką nebūtų prarandamas motivacija iš gamintojų pusės. Dėkoju. Jūs esate verslininkas ir man, tiesą sakant, nelabai teko girdėti, nors ir pats esu dirbęs verslo srity, su tiek emocijų pristatant jūsų pasisakymą. O dabar, kai tam kalbėtų suteiksime žodį, Kari Hietanin, tai yra Europos um, elektrinių asociacijos vienas iš vadovų ir taip pat Varcila uh, e, vicepirmininkas. Ponas Kari Heitanen. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū Europos parlamento nariams už kvietimą dalyvauti posėdėje. Savo pasisakymę susitelksiu prie energijos rinkos dizaino ir lankstumo. Pasiremsiu Varcilą patirtimi. Varcila yra e, elektrinių vienas iš, asociacijos vienas iš variklių ir mes turime e, patirties sukaupę mūsų aptariamoje srityje. Parengiau keletą skaidrių Jeigu pažiūrėtume į e, energijos gamybos evoliuciją, pamatytume štai ką. Įvyko didelių pasikeitimų. Ir e, buvo pasitelkta įvairiausių sprendimų užtikrinant energijos gamybą ir paskirstimą. Iš pradžių e, tos jėgainės buvo didelės ir lietai reaguojančios. Tai nebuvo didelė problema, nes apkrova buvo maždaug įmanoma prognozuoti. E, buvo sudaromi susitarimai ir integracijos buvo maža tarp geografinių atskirų zonų. Be abejo, nuo to praėjo jau dabar daug laiko ir dabar žinome, kad yra e, ir tarpininkai, yra atsinaudančių energijos šaltinių įvairių e, aspektų ir dabar susiklošius yra tokia situacija, kai pakeis, pasikeitimai yra tikrai dideli, tai reiškia, kad e, energijos jėgainių e, pajėgumai turi būti pritaikyti energijos sunaudojimo poreikiams. Dabar veikiama mažiau valandų, tos elektrinės veikia mažiau valandų ir e, trumpiau tariant, prekyba elektros energija dabar vyksta intensyviau, e, integracija yra didesnė. Jeigu pažvelgtume į jėgainių portfelį, taip vadinamą, tai tuomet pamatytume, kad čia irgi yra įvykę labai rimtų pasikeitimų, kalbant apie rinkos e, sąrangą. Ir matome, kad auga poreikis labiau subalansuoti pajėgumus Praktiškai tariant, tenka pasitelkti lankstumo nuostatas. Kas tai yra? Anksčiau jėgai negalėdavo valandas ar ištisas dienas galėdavo gaminti energiją, o paskui jos kurį laiką negaminti. Dabar tokie laikotarpiai yra pernelyg ilgi. Dabar turime pasitelkti tokią sistemą, kai piko poreikius turime pasiekti per keletą minučių. Ir mums reikia tokių jėgainių, kurios gali labai daug padidinti ir labai greitai padidinti gamybą. Arba prireikus ją sumažinti mums. Taip pat, kaip jau sakiau, reikia tokių jėgainių, kurios gali ir nustoti gaminti greitai. Tai yra svarbu, kad būtų galima maksimaliai panaudoti uh, E, egzistuojančius atsinaujinančios energijos šaltinius. Taigi reikalavimai keičiasi susijęs su pajėgumais. Lankstumas e, ir lankstus pajėgumų naudojimas tampa vis aktualesni. Labai svarbu siekiant visos sistemos efektyvumo, e, mažinti CO2 išmetalus taip pat labai svarbus, tai yra e, tiekimo saugumai. Galėtume iškelti klausimą, kur būtų galima pasiekti to didesnio lankstumo. Ir čia šaltinių tam lankstumui yra daug. Pirmiausia, generacija. E, tai yra viena iš sričių. Jungtys taip pat vaidina labai didelį vaidmenį. Paklausa ir pasiūla reiškia, kad gamybos poreikiai turi lemiamą vaidmenį siekiant didesnio lankstumo. Energijos saugojimas tai yra e, irgi aktualus dalykas, svarbis rytis. Čia kalbam apie hidroenergiją, apie jos panaudojimą, apie energijos akumuliatorius. Tai galėtų būti, ko gero, labiau su ateities sprendimai susijusiais rytis. Reikia pasakyti, kad visi šaltiniai e, susijęs su lankstumu yra reikalingi. Praktiškai kalbant, galime pasakyti, kad energijos gamyba yra vienas iš svarbiausių lankstumo šaltinių. Kalbant apie rinkos sąrangą, Reikia pasakyti, jog labai svarbu yra tai, kad rinkos sąranga sudarytų vienodas sąlygas technologijų panaudojimui šioje mūsų aptariamoje rinkoje. E, tarptautinė energijos agentūra paskelbė, kad buvo palygintos įvairių lankstumo šaltinių kainos ir buvo prieita prie išvados, jog pigiausiai kainuoja energijos gamyba jėgainėse. Šiandienos rinkoje nesimato investavimo signalų, jų nėra, nėra verslo konkretaus šioje srityje. Tad kokia būtų išeitis, kaip pritraukti investicijas į tą lankstumo zoną? tai nėra šiaip paprastas klausimas. E, tik tai tradicinėms jėgainėms atsinaujinančių energijos šaltinių srityje susidurėme su panašia problematika. Pavyzdys. ERCOT yra toksai tinklas, kuris veikia Junktinėse valstijose, Teksase. Teksase vėjo pajėgumai yra didžiausi e, visoje, visose Junktinėse valstijose. 2012 metais buvo pasinaudota šią energiją, buvo. Ir mes matome, kad nuo, nuo iki 2017 numatoma du kart padidinti vėjo energijos panaudojimą. Rinka nesiuntė jokių signalų investicijoms, tačiau e, kadangi energijos trūkumai pasireikšdavo, buvo nutarta e, imtis rizikos investuoti šią sritį. Vietos reguliuotojai e, atliko daug studijų, kad būtų išsiaiškinta, kokie sprendimai būtų geriausi. Jų išvada buvo tokia. Tad pajėgumų mechanizmas nebus keičiamas, nes tai galėtų kainuoti pernelyg brangiai vartotojams. Buvo nuspręsta geriau padidinti energijos rinkos pajėgumus. Visą tai leido pat užtikrinti, ar energijos kainos atitinka sąnaudas. Dabar situacija yra tokia. 8 megavatai e, pajėgumų yra numatyti rinkoje remiantis lankstumo projektais. Tai yra dujų sektorių paremtas projektas ir taip pat numatomi ir kiti projektai, dėl kurių darbas dar vyksta. Visa tai yra vilčių teikiantis ženklas, rodantis, kad rinka gali veikti sklandžiai ir kad galima siūsti tuos investicijų poreikio signalus buvo diskutuojama Europoje ir eilės kitų dalykų. Buvo atlikti bandymai. Juos atliko ERKOT. Pirmiausias tikslas buvo įsiaiškinti, kad rinkos dalyviai visi prisima subalansuotą atsakomybės naštą. Praktiškai kalbant, jeigu, pavyzdžiui, vėjo jėgainės naudojantis negali pagaminti tiek energijos, kiek žadėjo, tai reiškia, kad atsiranda disbalansas tam tikras. Ir šis rinkos dalyvis turėtų prisijimti už tai atsakomybę, o ne perkelti ant vartotojų pečių. Tai taip pat reiškia, kad trumpesnis yra energijos prekybos laikas. Tai reiškia, kad kainos yra pastovesnės. Tie kainų signalai yra svarbus dalykas, nes iš to matyti, kokie yra rinkos pajėgumai. Ir tai yra esminis dalykas, kalbant apie rinkos sąrangą. Tai neturi neigiamo poveikio kainoms apskritai ir sistemos efektyvumui. Šiuo, šiais, šią patirtim paremta išvada galėtų būti tokia, kad tik rinka gali pasiūsti reikiamus investicijų signalus, siekiant užtikrinti, kad energijos rinka bus konkurencingesnė, kad bus saugiau apsirūpinama energijos ištekliais ir kad bus užtikrintas e, tvarumas. Lankstumas yra tai, kas, yra, kas dera puikiausiai su visais trim mano paminėtais tikslais. Ačiū. Pirmininkas, ačiū ponui Jetanin. Ir jūs tikrai labai uh, aiškiai išdėstėt savo poziciją. Ponas Atjensas sakė, kad jis yra buvęs politikas uh, kurį laiką. O dabar norėčiau suteikti žodį Reskop Europos vadovui, ponui Vindvogal. Prašau, žodis jums. Thank you, Dėkoju, gerbėmiai Europos parlamento nariai. Norėčiau jūs visus pasveikinti. Jūs visi tikriausiai esate ES piliečiai, kuriems rūpi perėjimas prie kitos energetikos. Ir malonu, kad jūs yra tiek daug. Aš esu uh, ponas Zomer ir aš esu piliečių kooperatyvų ir grupių uh, pasisakančių už atsinaujančius energijos šaltinius atstovas. Ir taip pat e, dar pirmininkauja viena asociacija, kuri jungia kelis atsinaujančios energijos gamintojus Niderlanduose. Aš norėčiau pakalbėti apie demokratiją ir apie tai, kaip vidaus rinka ir e, demokratija galėtų padėti mums aktyviau įtraukti piliečius į visus vykstančius projektus. Pirmiausia, aš jums norėčiau paaiškinti, kas yra RESCOP Tai iš esmės yra kooperatyvų tinklas ir tai yra kooperatyvai, kurie arba parduoda saulės baterijas, arba teikia paslaugas susijęs su atsinaujančios elektros, atsinaujančių išteklių elektros tinklais. Ir mintis yra suburti piliečius, kad jie galėtų kartu prisidėti prie energetikos projektų. Per pastruosius trijus metus man teko garbė mokytis e, įvairiose Europos vietose ir taip pat nemažai keliauti. Teko susitikti su stambių tinklų, kooperatyvų tinklų ir su įvairių organizacijų atstovais. Pasirodo, kad Europoje veikia 2500 įvairių kooperatyvų, kurie tarpusavė bendradarbiauja ir jie visi nori veikti bendroje energijos rinkoje. Kai matote, kad kooperatyvai ir priešių grupės uh, sutelkia savo pastangas, jūs suprantate, kad uh, iš esmės jūs visus vienyje uh, keli dalykai. Beveik visi iš, iš jų prasidėjo kur, nu, kuriam nors name, pas ką nors, kur su, su, susibūrė e, panašių minčių turintis e, žmonės ir kurie sugalvojo kažką kurti. Dažnai tokie susitikimai įvykdavo per krizės ir dažnai to piliečių tos grupės stengiasi įspręsti e, krizės, krizių padarinius. Tai buvo ir maisto krizės, ir energijos krizės, taigi Tie piliečiai tiesiog nusprendė, kad jie nori dalyvauti energijos rinkoje. Jie pagalvojo, kad piliečiai turėtų tu, turėti galimybę kontroliuoti padėtį energijos rinkoje. Ir pagalvojo, kad e, taip, kad jeigu mes kursime įmonės, tuomet mes galėsime dalyvauti toje rinkoje. Taigi kaip atrodo tie kooperatyvai šiandien? Jie e, susiformavo įvairiuose Europos vietose. Uh, Ir 1844 metais, kai vyko ir pramonės krizė, kai piliečiai buvo eksploatuojami, išnaudojami, ir jie tuomet surašė savo darbo principus. Ir tie principai yra tokie. Tai atvira savan, savanorišką narystę, nes e, mintis buvo tokia, kad tie kooperatyvai turėtų pritraukti įvairių žmonių ir kad visi galėtų turi, turėti teisę juose dalyvauti. Bet kas gali, gali prisidėti prie bendro verslo. Toliau kitas principas tai yra tai, kad nesvarbu, koks jūsų yra finansinis įnašas. jūs vis tiek turėtume turėti vieną balsą. Tai reiškia, kad tie kooperatyvai veikia labai demokratiškai. Dar vienas svarbus principas tai yra tai, kad pagrindinis dėmesys buvo skiriamas bendruomeniai. Ne tai, kiek rentabilus yra tas verslas, kiek energijos yra pagaminama, bet tai, kad ta veikla, tas darbas būtų naudingas bendruomeniai. Ir da, kooperatyvai arba būrėsi į asociacijas, tokias kaip Reskop, arba, arba veikia individualiai. Kaip pavyzdžiui, keli e, gyventojai viename name susibūrė ir pasistato saulės bateriją ant stogo. Mes taip pat supratome, kad piliečiai nori dalyvauti energijos gamybos procese, dėl to, kad jie supranta, kad jie vis tiek vienaip ar kitaip mokės uh, už energijos gamybą kaip vartotojai, kaip mokesčių mokėtojai, kaip tinklo naudotojai. Arba net ir laikydami pinigus bankė. Nes bankai, pensijų fondai finansuoja e, įvairius e, projektus energijos srityje, tai taip pat yra e, iš esmės mūsų piliečių pinigai. Saulė, vėjas, bet koks gamtos reiškinys priklauso vis, visai žmonijai. Jų negalima privatizuoti. Ir visi žmonės turi teisę naudotis šiais ištekliais tam, kad patenkintų savo poreikius, įskaitant ir energetinius, energijos poreikius. Taigi, iš esmės, mes manome, kad mes turime moralinę teisę reikalauti, kad mes galėtume užimti mums deramą vietą energijos rinkoje. Kokia yra mūsų energetinės sąjungos vizija? Mes manome, kad geriausia sąjunga bus tokia, kurios, uh, pagrind, kurioje pagrindinis dėmesys bus skiriamas žmonėms, piliečiams ir tam, kad jie galėtų aktyviai dalyvauti bendroje energijos rinkoje. Taigi, ką mes matome pastaraisiais metais? Centralizuota gamyba, centralizuotai veikiančios įmonės, Ir vis dėlto šioje rinkoje atsirado e, keli šimtai tūkstančių startuolių. Ir piliečiai, žmonės dažnai traktuojami kaip vartotojai, o mes manome, kad jiems turėtų būti suteikta kita vieta, kitas vaidmuo bendroje e, energijos rinkoje. Jie turėtų būti aktyvūs per visą energijos gamybos, suteikimo ir vartojimo grandinę. Nustatant, pažiūrėjau, prieigą prie energijos tinklų, gaminant energiją. Ir energijos kooperatyvai jau dabar egzistuoja, jie jau dabar uh, uh, tiekia energiją, jau ir dabar yra uh, formuojamos informacinių technologijų įmonės, kurių tikslas yra patobulinti turimą infrastruktūrą. Taigi piliečiai yra aktyvus ekonominiai veikėjai jau dabar. Tinklų operatoriai. Čia paprastai veikia monopoliai. Ir, o mes teigiame, kad vartotojai moka už tų tinklų išlaikymą. Ir todėl arba piliečiai, arba de, piliečių atstovai, tai gali būti ir savivaldybės, e, ir vyriausybės, turėtų turėti galimybę dalyvauti valdant tinklus. Kas kenkia piliečiams? Pirmiausia yra biurokratija ir sudėtingumas. Kai keičiame įstatymą, jie dažnai tam dažnai padidinama biurokratinė našta. Ir tai kenkia mažoms, smulkioms įmonėms, kurios e, dirba labai demokratiškai, kurios yra labai atviros e, savo dalyviams. Stambioms įmonėms, kuriuose yra paprastai koks nors teisės departamentas, yra kur kas lengviau prisitaikyti prie teisės aktų pokyčių. Yra dar vienas dalykas. Jei ES subsidijuos, teiks subsidijas centralizuotam elektros, centralizuotai energijos gamybai, tuomet e, bus apsunkinta dalė tų įmonių, kurios veikia demokratiškai, kur dominuoja mažos e, įmonės būtent tos šalis, kur tokių kooperatyvų yra daug, turės sumokėti didesnę kainą už tai. Taigi, ką mes siūlome ir kokią išvadą aš galėčiau išsakyti savo pasisakymo pabaigoje. Jeigu jūs norite judėti į priekį, jeigu jūs norite daugiau bendradarbiauti su piliečiais, jeigu jūs norite, kad piliečiai veiktų uh, bendroje energetinėje sąjungoje, uh, Jūs turite juos raginti ir vartoti, ir gaminti energiją. Bet kas yra dar svarbiau, jūs turėtumėt sukurti lygias galimybės veikti visiems. Ta reikėtų daryti keičiant nacionalinę ir ES politiką. Juk ES ir mūsų bendra rinka yra tam, kad būtų užtikrinta e, vienoda prieiga visiems, kad būtų užtikrintas vienodas traktavimas. O mes matome, kad dabar taip nėra, kuriami yra teisės aktai, kurie neužtikrina vienodos prieigos prie rinkos. Todėl mes siūlome keisti šios teisės aktus taip, kad piliečiai galėtų ateityje aktyviai dalyvauti bendroje energijos rinkoje. Uh, Ačiū ponui Sumer. O dabar perėsim prie klausimų ir atsakymų EKR frakcijos atstovus teiksime žodį pirmiausia ir aš atstovauju pranešėjui. Kviečiu pona Nika užduoti klausimą. Socialdemokratų frakcijos vardu. Ačiū. Pirmininkė, Jūsų pasisakymai buvo labai įdomi, įdomus ir kadangi reikės priimti sprendimus, norėčiau užduoti keletą tikslių klausimų. Kai kas sako, kad daugiau negu 30 e, procentų atsinaujinančių energijos rūšių energetinėme mikse yra pavojinga mišinyje. Kaip jūsų nuomonė iš tikrųjų yra? Dabar pono Vietinsa klausimas, jis, e, tai, tai yra klausimas pono Vietinsa, kuris sprendžia techninius dalykus. Antras klausimas. Aš nelabai supratau. Na, nemanau, kad būtų koks nors stebuklingas sprendimas, tačiau buvo pasakyta dėl tų tarpusavio sujungimų e, atseit numatyta 10 procentų. Bet juk 90 procentų kitų irgi turėtų kažką tai daryti, kažką tai galvoti. Mes tik 10 procentų situaciją išsprendžiame. Kitas klausimas. Subsidijos e, atsinaujinančioms energijos rūšims. Kai kas sako, kad e, tai leis iškraipyti rinką ir, ir, ir, ir daryti dempingą. Toliau išteklių saugojimas Labai daug apie tai kalbama, tačiau aš manau, kad tai yra ilgalaikis dalykas, galbūt netgi 30 metų į ateitį nukreiptas. Ponas Katainenas šiek tiek apie saugojimą kalbėjo, apie energijos kaupimą. Ehm, kokios to yra perspektyvos Aš pavyzdžiui, kiek skaičiau, galima ten hidroelektrinėse saugoti tik 50 procentų pagamintos energijos, kitos tik 50 procentų prarandama. Toliau e, saugojimas e, akumuliatoriuose. Mm, gal 30-100 metais, kada čia realistiškai galima tikėtis, kad toks saugojimas bus techniškai įmanomas. Kitas dalykas, nežinau ar gerai supratau, tačiau kai e, saulės energijos nėra, na, tai būna naktis. Ar teisybė, kad e, kiekvienam kilovatui atsinaujinančių energijos rūšių energijos pagaminti reikia tokių pačių investicijų kaip ir konvencinėms energijos rūšims. Atsiprašau, kad taip ilgai kalbėjau, bet čia uždaviau ir tų kolegų klausimus, kurie dalyvauti negalėjo posėdėje, nes gauti atsakymus yra labai svarbu. Ačiū dabar ponas Liubikas nuo EPP. Dėkoju, ponas pirmininkė. labai svarbu pagalvoti, kaip galėtumėm veikti per ilgalaikį, vidutinį ir e, trumpalaikį laikotarpį. Tiek e, valstybė, tiek privatus veikiai kažką e, veikia visosios rytise. Mm, turbūt svarbiausias dalykas yra konkurencija ir energetikos srityje taip pat reikalinga konkurencija. Iškastinių energijos rūšių atveju konkurencija jau yra. Manau, kad um, atsinaujinančių energijos rūšių atveju taip pat turėtų vystytis konkurencija. Aš kalbėjau apie vėjo jėgainių energiją Mm, apie kitas atsinaujinančias energijos rūšis. Tai norėčiau pasakyti, kad mm, e, skiriasi labai atsinaujinančios energijos rūšys ir mm, iškastinės energijos rūšys kalbant apie kaštus, kalbant apie kitus dalykus. Taip pat norėčiau jūsų paklausti, ar galima numatyti saugumo užtikrinimą nedideliems gamybos vienetams. mes susidurėme su autorizavimo problemomis Europoje, su leidimų problemomis. Leidimai suteikiami 11 metų būdavo anksčiau Junkerio planas su, e, išduoda leidimų, pagal Junkerio planą leidimai turi būti išduodami 3 metams. Ar e, jūs manote, kad tai yra realus laikotarpis? Ar galima per tuos 3 metus investuoti ir padaryti taip, kad tie, tos investicijos atsipirktų. Yes. DD Mr. Tamburano. Kolega Tamburano, prašau. Mr. Kelly. Ponas Kelly. Ačiū. Tęsiu tai, ką minėjo kolega Rubik. Dėkuoju už pasisakymus. Pirmieji du pasisakymai buvo sutelkti labiau prie investicijų problemos. Pasitikėjimo klausimas buvo pabrėžtas tuo, kas daroma. Junkerio plano tikslas yra sukurti reikiamą pasitikėjimą. Ne tik sudaryti sąlygas investuoti, tas pasitikėjimas reikalingas visiems sektoriams. Buvo Ar jūs manote, kad tai, kas buvo pasiūlyta, yra įmanoma, įgyvendinama? Ką reikėtų, kad, kad mes galbūt nuveiktume, kad galėtume sudaryti tokį klimatą, tokias sąlygas, kad investuotojai prisidėtų prie tų projektų, kad investuotų į juos? Antras klausimas. Būtų paskutiniam kalbėtojui, kuris kalbėjo apie kooperatyvus. Aš manau, kad tai turėtų būti, tai yra iniciatyva, kuri kyla iš apačios į viršų, net atvirkščiai. Kai kurie bendruomenės lyderiai tiesiog nusprendimtis iniciatyvos ir įgyvendinti projektą. Tai yra tikrai įdomi iniciatyva, nes e, aš savo šalyje, Airijoje, mačiau tokių pavyzdžių. Auga e, tok, veikla tokia, tokia srityje kaip energetika, naudojimus vėjo jėgainės tų, tie kooperatyvai kūrėsi kiek vangokai, galbūt trūksta informacijos. E, tad ar tie, ko, tuose kooperatyvose yra ir to, to, tokia veikla užsiimančių žmonių, vėjo energiją gaminančių. Ir kaip panote, ar tie kooperatyvai turi galimybę ateityje aukti, nors man atrodo prasmės būtų jiems steigtis visoje Europos Sąjungoje. Ačiū. Ačiū, ponė Keliai, sako pirmininkas. Klausimų nebėra, regisi, tad noriu pakviesti mūsų prelegentus atsakyti. Penkios minutės kiekvienam, ponui Atiensa. Pirmiausia, steiksim žodį. La, la primera pregunta era sobre. Pirmasis klausimas buvo apie tai, kaip uh, su, kaip, kaip su tom atsinaujinančiom energijos rūšim, čia nėra vienareikšmio atsakymo, kalbant apie e, atsinaujinančias energijos rūšis, apie apsirūpinimą. Pavyzdžiui, Ispanijoje dabar yra vėjo energija ir ta vėjo energija sudaro maždaug 20 procentų energijos pagaminamos e, per metus, kai kur netgi iki 70 procentų. Taip pat e, mūsų atsinaujinančios energijos rūšis labai mm, labai išplitę, netgi kai kur sudaro 50 procentų. Na, bendrai paėmus tai 40. E, svarbiausia yra padaryti taip, kad sistemoje būtų reikalingi instrumentai ir jeigu kalbu apie mm, valdymo e, galimybės, tai mums reikalingas Ispanijoje lygis iki dviejų tūkst... Mums reikalinga europinė tarpusavėje sujungta sistema e, ir ta sistema problemų atveju turėtų taip pat e, būti numačiusi, numačiusi įvairesnių šaltinių, kaip galima būtų apsirūpinti šal, e, elektros energiją. Aš turėjau galimybę dalyvauti tarpusavio sujungimo projekte viename ir mes matome, kad Europos Sąjungoje nuo 81 metų tai buvo pirmasis tarpusavio sujungimo projektas. Nuo 81 metų nieko nevyko šioje srityje. E, dabar viską buvo galima padaryti dėl atsiradusio finansavimo ir taip pat dėl atsiradusio tam tikro politinio sprendimo, tačiau to negana reikia toliau vystyti bendro intereso ir europinio intereso projektus. E, Tikras dalykas yra tai, kad atsinaujinančios energijos rūšys ES rinkose sudaro tam tikrą iškraipimą. Ir tai veikia įvairias šalia egzistuojančias rinkas. Taigi labai svarbu, kad europiniu mastu galėtumėm vystyti toliau atsinaujinančios energijos rūšis. Mums reikėtų labai pasižiūrėti, kaip organizuoti mm, konkurenciją Europoje, kalbant apie e, energijos kaitą ir apie e, energijo, e, e, klimato kaitą, apie energijos gamybą, e, labai reikėtų pagalvoti, kaip dalyvauti tenai piliečiams e, ir reikėtų pasižiūrėti, kaip tuos sprendimus, kuriuos priima politikai, sujungti su funkcionavimu, su rinkos funkcionavimu. Nes rinkos funkcionavimo sistema yra daug efektyvesnė efektyves, gali būti daug efektyvesnė, e, jeigu bus priimami tinkami politiniai sprendimai. Ir kaip galima užtikrinti, kad rinkoje e, būtų pakankamai investicijų į e, energijos gamybą, į tinklų plėtrą ir kaip padaryti, kad Europos tinklai, jų funkcionavimas būtų optimizuotas. Bet taip pat reikėtų pagalvoti, kaip galima harmonizuoti e, balansavimo mechanizmus, kur vis labiau, e, nes matome, kad e, e energijos rinkos jie vis didesnį ir didesnį svorį sudaro e, atsinaujinančios energijos rūšis. Labai ačiū. Dėkoju. Penkios minutės. Penkios minutės kitam kalbėtojui. Jeigu sak, dėl to, kad neva 30 procentų asmeninių energijos šaltinių yra pavojingi, mes pasipėm štai ką. Atsinaujinančių energijos šaltinių dalis auga iki tam tikro lygmens ir paskui nusistovi tam, iki tam tikro lygmens. 25-30 procentų, tai yra tas lygis, kur ko tokie skaičiai yra dabar, tačiau ne visur situacija to lygi. Vienurių naudojama daugiau, kitur gerokai mažiau. Dabartiniai vamzdynai nėra pritaikyti lankstumui pasiekti. Jie netaip sukurti, netaip įrengti. Tai yra didžiulė dilema Greitis šiuo atveju yra e, labai svarbus dalykas. Paskui klausimas būtų toks, jeigu nu, sistemoje naudojama atsinaujinantis energijos šaltiniai, kiek reikėtų investuoti, kas turėtų investuoti, kad būtų galima investuoti į tas, lang, į tas lankstumo priemonės. Jeigu sprendimai nebus rasti, aišku, gali kilti rizika visai sistemai, jeigu tai bus padaryta. Tai nebus jokių problemų. Tačiau investicijos yra iš tikrųjų svarbus dalykas ir investicijų reikia bet kuriai jėgainių sistemai. Visa sistema yra paremta investicijomis, svarbu atlikti be abejo ir reikiamas atitikties studijas ir poveikio analizę. Taip pat pasižiūrėti, kokia bus investicijų graža, jeigu sukūriama jėgainė, kuri neveikia, ne be abejo turi tam tikrą vertę. Bet svarbu galvoti apie tai, kaip jos pajėgumus panaudoti geriausia. Keičiasi visa aplinka. Klausimas dėl konkurencijos, dėl privačių ir valstybės investicijų. Manau, kad čia sprendimus galima rasti e, konkurencijos būdų renkantis privačias investicijas. Ir būtina turėti labai rimtas politikas, kad jos padėtų rinkai vystytis, nepaisant rinkos dydžio. Jeigu daromos investicijos, būtina, kad jos padėtų e, pasiekti reikiamų kainos lygių, jeigu tai padeda išspręsti sistemos problemas ir tai, tai yra puiku. Privačios investicijos tuomet padės pagerinti visos sistemos efektyvumą. Tiesa yra taip pat ir ta, kad dabar vamzdynai yra susijęti su tam tikromis jėgainėmis ir ta konfiguracija kartais keis, keičiasi. Ateičiai yra svarbu žinoti, kad reikia rinktis technologijas taip, kad jas būtų galima panaudoti esant įvairioms situacijoms. Būtina, kad būtų galima jas panaudoti greitai, nes taip tiesiog lengviau veikti. Ir paskutinis klausimas. Ar yra įgyventinamas Junkerio planas? Aš aišku nesu ekspertas didis šiuo klausimu, tačiau, kiek suprantu, planas yra paremtas tuo, jog tikimasi, kad privačios investicijos suvaidins labai rimtą vaidmenį gyvendinant energijos, energetikos projektus. Mano supratimu, vien to plano neužteks išspręsti e, problemams, kad investicijos privačios e, būtų daroma. Būtina investuotojams daryti geras sąlygas, kad investuotojas matytų, ar turi galimybę uždirbti pinigų investavęs. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Dabar. Atsiprašau, sako pirmininkas. Kolegai Zomer dar suteiksim žodį. Ačiū. Ponas Kelė uždavė man klausimą. Mes daug kalbėjome apie technologinius dalykus, bet ponas Kelė pabrėžė, kad uh, Perinant prie kitų energijos rušių, svarbiausia yra užtikrinti, kad piliečiai pritartų tam. Mes matome, kad įvairiose valstybės narėse žmonės priešinasi, pažiūrėjau, tam, kad būtų statomos vėjo jėgainės. Kaip gali būti taip, kad Niderlanduose piliečiai labai daug moka už už energiją. Ir vyriausybė paaiškino, kad tai yra reikalinga tam, kad galima būtų deginti e, Kanadą užungintą medieną. Ir viskas, daugiau nieko negali pasakyti. Piliečiai pasipriešino ir kažką reikia daryti dabar. Taigi jeigu žmonės e, priešinsis kam nors, tuomet mes nieko nepasieksime. Kad ir kokias energetinės technolo, e, informacinės technologijas sakysime, kad ir kokias jėgainės statytume, nes žmonės tiesiog mums pasakys, ne, už tai mes mokėti nenorime. Ir tuomet viskas žlugs. Mes matome iš kooperatyvų veiklos darbo, kad mes galime paskatinti žmonės pritarti vienam ar kitam projektui. Ir čia pirmiausia, mes vadovaujamės teisingumu, sažiningumu. Žmonės mato, kad keičiasi kraštovaizdės, nes iškyla vėjo jėgainės, ir jie nieko o, už tai negauna, nes pinigai nuplaukia kažkur kitur. Ir kodėl, aišku, kad jie priešinasi, nes jie sako, tai nėra teisinga, jūs keičiate mano gyvenamąją aplinką, jūs statote vėjo jėgainę visai šalia mano namų, tačiau ta vėjo jėgainė netneša jokios naudos mano vietos bendruomeniai. Taigi mes nuvažiuojame į tokias vietas Ir tenai nesakome žmonėms, kad jūs turėtumėt pritarti šiai vėjo jėgainiai, bet sakome tai, kad e, piliečiai turėtų reikalauti, kad jiems būtų leista dalyvauti tos jėgainės valdyme ir, e, ir e, visame procese. Ir tuomet jie galės gauti už tai atlyginimą. Jie žinos, kas vyksta. Ir taip žmonės įsitrauks į patį energijos sistemos reformavimo procesą. Taigi labai svarbu yra suprasti, kad mums reikia demokratiškai veikiančių energijos bendrovių. Tai yra tokiu, put, tokios bendrovės, kurios gali būti pakankamai stambios, tai nebūtinai gali būti mažos kažkokios smulkios vietos reikšmės įmonės bet reikia įgalinti jas veikti bendroje energijos rinkoje. Toliau, o kalbėti ir apie investicijas. Ni... Niderlanduose, pavyzdžiui, mes sugebėjome sutaupyti 350 milija, uh, uh, milijonų eurų. Ir šiuo metu mes labai daug statome vėjo jėgainių, pavyzdžiui, šalies pietuose. Ir uh, Tenai veikia kooperatyvas, kuriame anksčiau buvo 120 dalyvių, o dabar jau yra 200 ir per savaitę jie sugebėjo surasti pinigų, pakankamai pinigų, kad galima būtų pastatyti tenai vėjo jėgainių parką. Taigi galima viską primesti iš viršaus ir pato kažkur iš mokesčių mokėtojų reikalauti, kad jie už tai sumokėtų už kažkokį projektą, o galima paraginti žmonės uh, vietos žmonės dalyvauti tose projektuose ir prisidėti ir prie jų finansavimo, ir prie po to uždirbamo pelno. Taigi leiskite piliečiams dalyvauti e, energijos sistemos persvarkymo procese, leiskite jiems prie jos prisidėti, prisidėti prie jos valdymo, tvarkymo. Ir taip mes galėsime kontroliuoti visas, visus rizikos veiksnius kontroliuoti, kiek yra pagaminama energijos. Ir taip visa mūsų rinka ateityje bus saugesnė ir tvirtesnė, patvaresnė. Dėkoju. Dabar norėčiau suteikti žodį komisijos atstovui ponui Vestšopui. Prašau, turite penkias minutės, kad sureaguotumėt viską, ką išgirdote. Ačiū. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti pramonės ir energetikos komiteto pirmininkui ir e, šiam komitetui už šios klausimus. Dėkoju Jums, pana Šefkovič, ponios Kalnietė vardu. Jūs žinote, kad tai, apie ką Jūs kalbate, yra, yra vienas iš penkių mūsų naujos strategijos patikės vasario mėnesį matmuo. Ir tai, ką Jūs sakėte, yra susijęs su kitomis rytimis. Nes vidaus energijos rinka yra nepaprastai svarbi, tai yra tos kertinės akmuo. Ir mes jau girdėjome šiandien nemažai apie bendros energijos rinkos ryšys sąsąją su energetiniu saugumu. Ir tai yra dvi temos, kurios mums rūpės dar ne vienerius metus. Taigi šiuo metu komisija rengia konkrečias iniciatyvas, kurios, apie kurias buvo paskelbta da, mūsų veiksmų prane. 15 veiksmų yra numatyta, jie yra nurodyti prieduose ir mes rengiame šiuo metu 40 iniciatyvų kurių tikslas yra pasiekti energetinės sąjungos tikslus. Aš kalbėsiu gan trumpai, Ir pirmiausia, pakalbėsiu apie nepaprastai svarbę iniciatyvą, tai yra elektros rinkos projektavimas. Tai yra labai svarbus elementas. Ir ponas Kalnietė skelbė komunikatą šiuo klausimu. Jisai pažadėjo paskelbti komunikatą iki vasaros atostogų ir parlamentas ir kitos interesuotosios šalės ir be abejo valstybės narės galės į jį sureaguoti ir tai prisidėti prie mūsų, prie mūsų darbo. Po to 2016 metais bus pateiktas išsamesnis pasiūlymas. Jūs šiandien daug apie ką kalbėjote ir uh, tie, uh, jūsų uh, iškelti klausimai rūpi ir mums. Ir mes galvojame, kad galime būtų apjungti įvairių valstybių narių e, e, energijos generavimo gebėjimus. Ir kaip galima būtų tai padaryti taip, kad neatsirastų naujų kliūčių tarp nacionalinių rinkų. Dar vienas svarbus elementas tai yra būtinybė užtikrinti, kad ateityje rinka sugebėtų reaguoti į įvairius uždavinius susijusius su mūsų prie, perėjimu prie žalesnės, tai yra atsinaujinčios energetikos. Be to, mes taip pat ketiname ir toliau galvoti apie tai, kaip galima būtų padidinti, kaip galima būtų pasiekti 10 procentų saveikumo tikslą elektros energijos e, sektorėje. Praeitų metų e, spalio vadovų taryboje buvo taip pat patvirtintas 15 procentų tikslas. Galvojame ir apie jį. Toliau dujų tiekimo saugumas. Čia mes galvojame, kaip galima būtų geriau bendradarbiauti regioninių lygmenių, kaip valstybės narės geriau galėtų bendradarbiauti. Ir šių klausimų pradžioje buvęs Lietuvos ministras pirmininkas apie tai kalbėjo. Taigi regioninis bendradarbiavimas yra dalykas, kuris rūpi valstybėms narėms ir prieš kelias dienas energetikos ministrų tar, tarnyboje, taryboje, atsiprašau, apie tai buvo kalbama. Ir mes manome, kad toks regioninis bendradarbiavimas gali tapti tokią platformą laipteliu link bendros ES energetinės sąjungos. Dėkojame ir mes esame pasiruošę su jumis ir toliau bendradarbiauti šiais klausimais. Dėkoju. Back into the role of the uh, rapporteur. Dabar aš norėčiau pakalbėti kaip pranešėjas ir apibendrinti, apie ką mes kalbėjome. Ponas Kubilius šiandien mums papasako apie tai, kaip šalis galėtų mažinti savo priklausomybę nuo o, vieno tiekėjo, jisai kalbėjo apie tai, kad nacionalinės iniciatyvos gali būti įgyvendinamos sparčiau ir kartu jisai ragino Europą aktyviau įsitraukti visą šį procesą. Toliau. Pone Kemper taip pat kalbėjo apie didesnį solidarumą ir pateikė mums įvairius galimus padėties vystimosi scenarius. Ponas Etijence pabrėžia, kad daugiau dėmesio turėtume skirti elektrai tam, kad galėtume atsisakyti iškastinio e, kūro. Ir jisai kalbėjo apie būtinus technologinius ir e, pokyčius ir taip pat apie būtinybę keisti teisės aktus. Taip pat jisai kalbėjo ir apie būtinybę kurti bendrą energetikos politiką. Toliau ponas Hietanin kalbėjo apie vidaus rinką pabrėždamas, kad būtent vidaus rinka ir yra e, kirtinės unikaitinės sąjungos akmuo. Jisai taip pat pabrėžia, kad mums reikia daugiau lankstumo ir papasako apie tai, kaip galima būtų jį, jo siekti. Ponas Šumer kalbėjo apie tai, kaip galima būtų pereiti ne tik prie naujos energetikos, bet ir prie demokratiškesnio modelio jisai atkreipia mūsų dėmesį tai, kad turėtume įtikinti piliečius pritarti tam, ką mes darome ir taip pat turėtume juos įtraukti į vairius procesus. Ir ponas Vesteršop papasakojo mums apie Europos komisijos veiksmus ir konkrečiau apie 15 veiksmų planą. Dėkoju visiems mūsų svečiams, Europos parlamento ir šio komiteto vardu. Ir dabar norėčiau paklausti, ar bus kitų klausimų. Panašu, kad ne. Tai reiškia, kad kitas mūsų komiteto posėdis, kuriam pirmininkaus ponas Buzek, vyks gegužės 6 dieną nuo 19 val. iki 18.30 minučių ir bus tęsiamas gegužės 7 dieną nuo 9 val. iki pusės pirmos ir po to nuo 15 val. iki 18.30. Šis posėdis yra baigtas. Dėkuoju.